Dabar kiti pranešimai. Ponas Stanislav Polčiak man pateikė prašymą dėl savo neliečiami, neliečiamybės ir teisių, kadangi jam turi pretenzijų Džihlavos miesto tra, e, savivaldybės e, transporto tarnyba. Pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės e, šis klausimas turi.